Okay, friends, we start this meeting. Kolegos, pradedame posėdį šiek tiek vėluodami. Vertimas e, bus e, visas kalbas išskyrus danų, suomių, maltiečių ir kroatų. Antras klausimas pranešimai. Pirmasis trilogas dėl Europaso pagal 55 taisyklę dėl kultūros įvyks spalio 10 dieną nuo 7 valandos iki pusės 9, tai yra šiandien. Ir kaip žinote, šiandien vėliau įvyks klausimai kartu su kultūros komitetu dėl Europos solidarumo korpuso. Tai reiškia, kad mes pereisime į ASP 1G3 salę nuo 15 valandos. Na, o dabar pradėsime nuo balsavimo. Ar turite balsavimo korteles? Gal reikia dar palaukti penkias minutės, kad visi susirinkti, susirinktų, kas nori balsuoti. Ir pranešėjas taip pat Palauksime dar penkias minutės, kol visi susirinks. Penkios minutės. We'll wait a couple of more minutes. Palauksime dar keletą minučių, nes dėl streiko daug kas vėluoja, nes į parlamentą eina pėsti. Dar penkias minutės. Okay, friends, you have your voting cards in the... Na, prašom įdėti balsavimo kortelės į aparatus. Pradėsime balsavimą. Nuo šeštojo kompromiso pradedame. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dvidešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. sep... Antras straipsnis, septintas kompromisas, kas už, prieš susilaiko, patvirtintas. 139 pakeitimas už, prieš susilaiko, atmestas. 141 kas už, prieš susilaiko, atmestas. 146 už, prieš, susilaiko, atmestas. 151, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 152 už, prieš, susilaiko, atmestas. 153 už, prieš, susilaiko patvirtintas 155 už, prieš susilaiko patvirtintas 156 už, prieš susilaiko atmestas 157 už, prieš susilaiko patvirtintas 7 už, prieš susilaiko. Skaičiau, kad atmestas, bet patikrinkime balsavimą. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Dar kartą kartojame balsavimą dėl septintojo pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigiamas atmestas 22 prieš. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 167 už, prieš, susilaiko Patikrinkime 167 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmestas 24 prieš. 168 už. Prieš susilaiko atmestas. 168 9 už. Prieš susilaiko atmestas. 170 už. Prieš susilaiko atmestas, 171 už, prieš susilaiko atmestas, 173 už, prieš susilaiko patvirtintas, 174 už, prieš susilaiko patvirtintas, 175 6 už, prieš susilaiko, sakyčiau, kad atmestas. Patikrinkime 176 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas 25 prieš. Dešimtas kompromisas už. Prieš susilaiko. Sakyčiau, kad atmestas, bet patikrinkime. Dešimtas kompromisas balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 177 pakeitimas už. Prieš susilaiko. Atmestas. 178 už. Prieš susilaiko. Atmestas. 180 už. Prieš susilaiko. Patvirtintas. 182 už. Prieš susilaiko. Patvirtintas. 186, 83 kartu su 84, kas už, prieš susilaiko atmestas. Patikrinkime 183 ir 184 balsavimą. Baigiame. Atmesti 25 prieš. 186 už prieš susilaiko atmestas, 187 už, prieš susilaiko patvirtintas, 188 už, prieš susilaiko atmestas, 193 už, prieš susilaiko atmestas, 11 kompromisas už, prieš susilaiko atmestas. Tikriname balsavimą dėl 11 kompromiso. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Atmestas 24 prieš. 195. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 196 už. Prieš susilaiko atmestas. 197 už, prieš susilaiko atmestas. 128 už, prieš susilaiko patvirtintas. 199 kas už, prieš susilaiko atmestas. 200 už, prieš susilaiko atmestas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dvi, dvyliktas pakeitimas. Dvyliktas kartu su 215. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Tryliktas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 204 už. Prieš susilaiko atmestas. 209 už, prieš susilaiko atmestas. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 213 už, prieš susilaiko atmestas. 214 už, prieš susilaiko atmestas. 216 ir 17. Abu atsimti, toliau kompromisas 15 už prieš susilaiko patvirtintas 222 už prieš susilaiko atmestas 223 už prieš susilaiko atmestas 224 už prieš, susilaiko atmestas. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko atmestas. Patikrinsime balsavimą dėl 16 kompromiso, pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtintas 22 už. 231 už prieš susilaiko atmestas. 17 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 15 kartu su 236 kas už prieš susilaiko. Sakyčiau, kad patvirtintas, bet patikrinkime. 15 ir 236 balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas 26 už. <clears throat> Toliau 235, kas, 9, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 240 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 241 už, prieš susilaiko atmestas. 242 už prieš susilaiko atmestas. 243 už prieš susilaiko atmestas. 244 už prieš susilaiko atmestas. 249 už prieš susilaiko atmestas 250 už, prieš susilaiko atmestas, 251 už, prieš susilaiko, sakyčiau, kad patvirtintas, bet patikrinkime 251 pakeitimas. Balsuojame, baigiame. Patvirtintas 19 už 252, kas už? prieš, susilaiko atmestas 253 už, prieš susilaiko patvirtintas 254 už, prieš susilaiko patvirtintas atmestas 200. 237 už prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime 237. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Du šimtai trisdešimt aštuntas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Du šimtai penkiasdešimt penktas už prieš susilaiko atmestas. Tikriname 255 pakeitimą. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas 24 e, balsų persvara. 256. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 257 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 258 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 259 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 260 už, prieš, susilaiko atmestas. 261 už, prieš, susilaiko atmestas. 262 už, prieš, susilaiko atmestas. 263 už, prieš susilaiko atmestas. Tikriname 263. Balsuojame. Baigiame. Atsiprašau, patvirtintas. 264 už, prieš susilaiko atmestas, 265 už, prieš, susilaiko atmestas. 266 už, prieš, susilaiko atmestas. 267 už, prieš, susilaiko atmestas. 268 už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad atmestas, bet patikrinkime, 268, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Ne, patvirtintas vieno balso persvara. 269 už. Prieš susilaiko atmestas. 270 už. Prieš susilaiko atmestas. 271 už. Prieš susilaiko atmestas. 272 už prieš susilaiko. Patikrinkime 272 balsuojame. Baigiame. Taip, atmestas. 274 už prieš susilaiko Patikrinkime 274. Balsuojame, dabar baigiame. Atmestas. 26 prieš. 276. Kas už? Prieš susilaiko. Sakyčiau, kad atmestas. Patikrinkime. 276. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 278 už prieš susilaiko atmestas 280 ir pirmas atsiimti, toliau 285, kas už prieš susilaiko atmestas 286 už prieš susilaiko atmestas. 289 už, prieš susilaiko patvirtintas. 290 už, prieš susilaiko atmestas. 291 už, prieš susilaiko atmestas. 292 už, prieš susilaiko atmestas. 293 už prieš susilaiko atmestas 19 kompromisas už. Atsiprašau. Du norite patikrinti balsavimą dėl 293-ojo. Tikriname, balsavimas pradedamas, baigiamas. Patvirtintas dviejų balsų persvara. 19 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 297 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 298 už, prieš, susilaiko, Patikrinkime balsavimą dėl 298. Balsuojame, baigiame. Atmestas. Vieno balso persvara. 18. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Pirmasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 33 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Antras pakeitimas ir 35 kartu, kas už prieš susilaiko. Patikrinkime antras ir 35. Balsuojame. Balsavimas baigiamas atmestas. Vieno balso persvara. 36 už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti. 36 pakeitimas, ne visi kelia rankas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Atmestas. Vieno balso persvara. 37 atkrenta, 38. Netkrenta. Gerai. 37 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko. Aš sakyčiau, kad patvirtintas. 38 už. Prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis ir keturiasdešimtas kartu kas už. Prieš susilaiko. Patikrinkime. Trečias ir keturiasdešimtas balsuojame. Baigiame. Patvirtintos vieno balso persvara. 39 atkrenta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Reikia patikrinti. Ketvirtas pakeitimas, balsavimas pradedamas, baigiamas. Atmestas trijų balsų persvara. 41 už, prieš, susilaiko, atmestas. 43 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 44 už, prieš susilaiko patvirtintas, 45 už prieš susilaiko patvirtintas, 46 už prieš susilaiko patvirtintas, 47 už prieš susilaiko atmestas, 48 kas už prieš, susilaiko, patikrinkime 48 pakeitimą, balsavimas pradedamas. Dar kartą tikriname 48 pakeitimas. Balsuojame, balsavimas baigiamas. patvirtintas 19 balsų persvara. 49 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 50 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 52 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 53 už, prieš, susilaiko atmestas. 55 už, prieš, susilaiko atmestas. 56 už, atsiprašau, tikrina 55 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas dviejų balsų persvara. 56 už, prieš, susilaiko, patikrinkime 56. Balsuojame, balsavimas baigiamas. Patvirtintas 34 už. Man aš labai išsigastu, kai neteisingai paskelbiu rezultatą. 57 už, prieš susilaiko atmestas. 58 už, prieš susilaiko atmestas. 59 už, prieš susilaiko atmestas. 60 už, prieš susilaiko atmestas. 61 už prieš. Patikrinkime 61 balsavimas pradedamas. Baigiame. Atmestas 26 prieš. 63. 63 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Patikrinime 60. 63 pakeitimą tikriname, balsuojame. Baigiame. Atmesta keturiais balsais. 64 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 66 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinsime 66 pakeitimą. Balsuojame. Baigiame. Atmest. 66 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Trečias kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 73 pakeitimas. Už. Prieš susilaiko patvirtinta. Tikriname 73. Balsuojame. Baigime. Patvirtinta. Atsiprašau. Na, rezultatas aiškus, patvirtinta. Na gerai, dar kartą prieš prieš pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Taip, patvirtinta. Trimis balsais. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 70 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 78 už, prieš, susilaiko, atmesta. Teikriname 78 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 79 pakeitimas už. Prieš susilaiko atmesta. 81 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. 82 už, prieš susilaiko atmesta. 83 už, prieš susilaiko atmesta. 85 už, prieš, susilaiko atmesta. 86. Už, prieš, susilaiko atmesta. 86. Už, prieš, susilaiko atmesta. 88. Už, prieš, susilaiko atmesta. 89. Už, prieš, susilaiko atmesta. 91 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 93 už, prieš, susilaiko, atmesta. 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. 95 už, prieš, susilaiko, atmesta. 96 už, prieš, susilaiko atmesta. 97 už, prieš, susilaiko atmesta. 5 už, prieš, susilaiko atmesta. 98 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 99 už, prieš, susilaiko, patikrinkime 99 pakeitimą, balsuojame, baigiame balsuoti, atmesta. Šimtas, šimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas pirmas už, prieš, susilaiko, atmesta. 102 už, prieš, susilaiko atmesta. 103 už, prieš, susilaiko atmesta. 104 už, prieš, susilaiko atmesta. 105 už, prieš, susilaiko atmesta. 106 už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime 106 pakeitimą. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta trimis balsais. 107 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 108 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko atmesta. 109. At, atkrenta? Ne. Ne, reikia balsuoti žiai. Už, prieš, susilaiko atmesta. 110 už, prieš, susilaiko atmesta. 111 už, prieš, susilaiko atmesta. 112 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 113 už, prieš, susilaiko atmesta. 114 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 115 ir kartu su 116 pakeitimu. Jie yra vienodi, kas už, prieš, susilaiko, reikėtų patikrinti šios pakeitimus 15. Prašau, balsuojame kartu. Baigime. Atmesta trimis balsais. 111 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Labai aiškiai buvo nubalsuota. Gerai. 119 už, prieš, susilaiko atmesta. 120 atkrenta, tad 121 už, prieš, susilaiko atmesta. 122 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 123 už. Atsiprašau. 125 už. Prieš. Susilaiko patvirtinta. 126 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 127 už. Prieš. Tikriname elektroniniu būdu. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta keturiais balsais. 128 už, prieš susilaiko patvirtinta. 129 už, prieš susilaiko atmesta. 130 už, prieš susilaiko atmesta. 131 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tikriname 131 pakeitimą. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 132 už, prieš, susilaiko atmesta. Ir balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 39 už. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai už darbą. be Mr. Casa from the Stumps. Okay. Mr. Casa. Uh, we are here. Yeah. Dėkoju visiems. Eikime toliau. Ketvirtas darbo tvarkės punktas. Bus kalbama apie jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą valstybėse narise. Pranešėjas ponė Tomš. Tačiau ją atstovaus ponas Kasa. Ir būtent pradėsiu nuo žodžio steikimo ponui Karsas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Perskaitys ponės Tomš e, kalbą, kurią jį man vakar persinti. Ji yra kandidatė Slovenijos prezidento rinkimuose. Linkime jai sėkmės. Nors norėtume, kad ji toliau dirbtų su mumis čia. Jis sako, kad buvo patikti 234 pakeitimai dėl gyvendinimo ataskaitos. Panašiai norėtų padėkoti visiems už pakeitimus. Taip pat noriu padėkoti kolegoms, patariems, visi, kurie prisidėjo, kurie pasidalino savo žiniomis, padėjo renkti projektą. Dauguma pakeitimų stiprina tekstą. Tad manau, kad turime gerą pagrindą, kuriuo remtis dirbant toliau. Dabar dėl turinio norėčiau pabrėžti apie tai, ką kalbėjome čia. Pirmiausia, pabrėžėme tai, kad trūksta patikimos statistikos. Ir todėl e, pranešimas remiasi ir duomenims, kurių iš dalies trūksta. Antras dalykas, reikia pabrėžti, kad iniciatyva neturi pakeisti uh, nacionalinių iniciatyvų turėtų būti papildomas instrumentas. Ir taip pat daug pakeitimų kaip tik tai siūlo. Trečias dalykas. Pabrėžime poreikį geriau koordinuoti tarp švietimo programų bei darbo rinkos, kad būtų galima geriau užtikrinti atitikti darbo rinkoje tarp paklausos ir pasiūlos. Ketvirtas dalykas pabrėžėme tai, kad reikia e, pasiekti darbo neturinčius asmenis, reikia numatyti daugiau tikslinių priemonių, kurios skirtos registruotams bedarbiams. Taip pat e, tos asmenis, kurie nesimoko, nedirba ir nėra aktyvus. Penktas dalykas, didžiausia problema vis dar tebėra neaktyvus ir atskirties atis jaunimas, todėl reikia daugiau jiems pritaikytų priemonių, kurios būtų individualiai pritaikytos. Kitas dalykas, reikia vertinti darbo vietų kokybę. Kol kas tai vis dar yra problema. Svarbu užtikrinti jaunimui aukštas kokybės mokymą, tiek profesiją, tiek, tiek aukštąjį, taip pat ir geros kokybės darbo vietas, tačiau vis dar tai neužtikrinama. Kitas dalykas, reikia pabrėžti, jog pagrindinis iniciatyvos tikslas yra tvarus įdarbinimas. Todėl tam reikia rinkti duomenis. Dabar matome, kad trūksta duomenų ir valstybės narės nepateikė duomenų dėl darbo vietų e, tvarumo. Aštuntas punktas. Pabrėžėme, e, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą, kad būtų galima kovoti toliau su jaunimo nedarbu. yra pakeitimų, kurie numato, kad e, jaunimo užimtumo iniciatyva turėtų tapti nuolatinę priemonę. Taip pat buvo patikta gerų pakeitimų, kaip pagerinti šią iniciatyvą ateityje. Pavyzdžiui, siūloma daugiau dėmesio skirti jaunimą, kuris yra sutingoje situacijoje ir taip pat skirti daugiau dėmesio į tarpvalstybinę darbo rinką. Pranešė dar kartą dėkoja visiems už pakeitimus ir apgalėstavę, kad negali dalyvauti posėdį ir negali atsakyti klausimus. Dėkoju. Dėkoju, ponė Karsa. Toliau suteiksiu žodį šis pranešėjams. Ponas Benefai, Demokratų frakcija, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Kaza, kuris pranešėjos Tomč vardu pristatė e, šį dokumentą. Na, iš tikrųjų, pritariu daugeliu išsakytų pastabų. Nuo pat darbų pradžios buvo vadovaujamas konstruktyvių požiūrių. Mes iš SND pateikėme nemažai pakeitimų. Juos siūlome įtraukti į tekstą, pateikėme keletą pasiūlymų. Uh, Žinome, kad pranešėjams ne visą laiką yra įmanoma viską įtraukti į nuomonės projektą, nes vis dėlto spaudo ženklų e, e, skaičius yra ribotas. Mes tikimės, kad mūsų pateikti pasiūlymai bus naudingi. Paminėčiau keletą ypatingų aspektų. Visų pirma, tai yra jaunimo užimtumo iniciatyvos iš ankstinis finansavimas ir vadinamasis top-up. Tai yra e, e, e, lėšų padidinimas daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Aš norėčiau padėkoti kolegai Pavel, kuris SND frakcijos vardu vyko į Sloveniją ir Kroatiją, dalyvavo misijoje nustatančią faktus. Tikrai tikiuosi, kad komisija pasinaudos šią iniciatyvą. Mes pritarėme jaunimo užimtumo iniciatyvai ir e, garantijų priemoniai, tai yra tikrai labai naudingos priemonės. Mes manome, kad biudžete, ES biudžete ir po 2020-ųjų tam reikia numatyti didesnį biudžetą, nepaisant ir valstybių narių pastangų visą laiką mažiau kainuoja investuoti tokias priemonės, negu kad išlaikyti nedirbantį jaunimą. Mes pateikėme pasiūlymų, kaip galima būtų geriau panaudoti tokias programas. Visų pirma, mes siūlome geriau apibriežti e, pasiūlos kokybę. Taip pat reikėtų e, e, užtikrinti, kad programa nebūtų taikoma neteisingai. Viena vertus e, vėluoja mokėjimai e, e, jaunimui, antra vertus dažnai vietoj nuolatinių darbo sutarčių yra tiesiog sulomos jiems stažuotės. Taip pat manome, kad reikia susitarti ir dėl vertinimo kriterijų. Taip pat Reikės tenktis užtikrinti, kad e, patiktas pasiūlymas dėl darbo vietos atitiktų jaunuolio profilį. Kitos frakcijos taip pat pateikė savo pasiūlymų. Aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti kompromisus. Tikiuosi, kad kompromisinis tekstas bus ambicingas ir naudingas įgyvendinant jaunimo užimtumo iniciatyvą. Ko gero visi pritarėme tam, kad reikia siekti kokybės. Jaunimo užimtumo iniciatyva leidžia greitai jaunimą e, e, integruoti darbo rinką, užkarta kelią jų išnaudojimui. Baigdamas noriu e, paminėti dar vieną pasiūlymą. Mes siūlome steigti karštąją liniją, hotline. tai būtų tam tikras stebėsinos instrumentas, juo galėtų naudotis jaunuoliai, o ne valstybės narės. Jaunuoliai iš e, tiesiogiai Europos komisijai galėtų pranešti apie neteisėtą praktiką, naudojant šią iniciatyvą skirtas lėšas. Jaunimo užimtumo iniciatyva turėtų būti tiesioginis instrumentas e, taikomas neaktyviam jaunimui. Bet taip pat ir valstybės narės turės imtis papildomų priemonių. Aš noriu padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą. Ačiū visiems kolegoms e, už diskusijas. Dėkoju. Thank you, Mr. Benify. Ačiū. Toliau. Pane Sitnanska, EKR frakcijos vardu prašom. Ačiū pirmininkė. Man tikrai buvo be galo malonu e, bendradarbiauti su pranešėja. Mes e, jau susitarėme, kur e, būtų galima tekstą patobulinti. Mes uh, pritarėme šiai e, e, jaunimo, jaunimo užimtumo iniciatyvai, garantijų programai. E, ši programa buvo sukurta reaguojant į sudėtingą padėtį valstybėse narėse, kovojant su nedarbu. Ši iniciatyva jau pasiteisina tikrai daugelės ryčių. Audito rūmai teigia, kad ne visai gerai ši jaunimo užimtumo iniciatyva buvo gyvendinta finansinė prasme, bet e, šios jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas turėtų e, būti vertinamas ir iš politinės valios pusės. Svarbu, kad būtų palaikomos valstybių narių iniciatyvos kovojant su nedarbu. Mes pritarėme tam, kad reikia daugiau investicijų, taip pat, kad į šios iniciatyvos įgyvendinimą reikėtų įtraukti ir NVO. E, iš savo patirties galiu pasakyti, kad NVO turi daug patirties, kaip dirbti su jaunimu ypač su tuo jaunimu, kuris nedalyvauja darbo rinkoje. Taigi būtų gerai pasinaudoti NVO turimą patirtimį. Na ir paskutinė pastaba. Manau, kad e, jaunimą reikėtų informuoti apie šią iniciatyvą. Čia kol kas nepasiekta, nepasiekta pakankamai pažangos. Aš tikrai e, Tikiuosi, kad bus siekiama kokybės gyvendinant šią iniciatyvą. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Aš tikiuosi, kad e, ši iniciatyva bus konstruktyviai gyvendinta. Dabar Alda frakcijos atstovai, prašom. Ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti Romanui Toms už šios iniciatyvos parengimą. Ačiū ir kolegoms, kurie pateikė pakeitimus. Nekažin kiek pakeitimų pateikiau, nes e, nuomonės tekstas jau buvo neblogai subalansuotas. Buvo atsižvelgta ir į teigiamas, ir neigiamas pusės. Mano patiktose pakeitimuose kalbama apie jaunimo motivaciją, veiksmingą lėšų panaudojimą, o taip pat apie tai, kad jaunimo užimtumo iniciatyva turėtų būti naudojama tose projektuose, kurie orientuoti rezultatus, kurie yra tvarus, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Mes turime nusistatyti ilgalaikius tikslus. Kaip jau sakė kolega Židninska, mes tikrai turėtumėm siekti, kad ši iniciatyva turėtų europinės pridėtinės verties, nes kitaip finansavimas neturi prasmės. Pritariu kolegoms, kurie sakė, kad reikia padiskutuoti apie jaunimo užimtumo iniciatyvą derantis ir dėl būsimos daugiametės finansinės programos siekiant užtikrinti šios iniciatyvos tolimesnį finansavimą. Tai būtų žymiai lengviau padaryti, jeigu mes um, galėtumėm įrodyti, kad ši programa atsiperka. Taip pat, kaip jau sakiau, e, e, tikrai ir nuomonė pati, pati yra supra, e, gerai subalansuota ir buvo be galo malonu bendradarbiauti su pranešėja ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū, panos Gonsalės iš Guo nematau. Teri Rankė irgi nėra. Pane Ždanoka. Ačiū. Kolegė manęs paprašė ją pavaduoti ir pateikti pastabas apie šią iniciatyvą. Mūsų frakcija pateikė nemažai pakeitimų. Pagrindinį dėmesį skiriame e, bedarbių jaunuolių e, psichologiniai, dvasiniai geroviai. Reikia pasakyti, kad kuo ilgiau jaunuolis yra bedarbis, tuo labiau tikėtina, kad jis ateityje turės neigiamas patirties darbo rinkoje. Ir dėl to, gyventinant jaunimo užimtumo iniciatyvą, reikia sutelkti dėmesį į kontakto užmesgymą su jaunuoliais, ypač tais, kurie nedirba, nesimoko, praktiškai nieko nedaro. Tam, kad e, su jais būtų galima lengviau susisiekti, e, mes manome, kad valstybių narių įdarbinimo institucijos taip pat turėtų teikti kokybiškas paslaugas. Reikia informuoti ir užimtumo institucijų darbuotojus. Tam, kad būtų galima atsižvelgti į tų nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių situaciją. Reikėtų atsižvelgti tų jaunuolių poreikius. Mes jau turime patirties įgyvendinami jaunimo užimtumo iniciatyvą ir supratome, kad labai svarbu bendradarbiauti su partneriais. Ir dėl to mūsų frakcija apgailę stauja, kad nepakankamai gerai šį procesą yra įtraukti socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos. Uh, ir kitos susijusios pusės. Ypač paminėčiau jaunimo organizacijas. Jos turėtų būti įgyvendintos į šios iniciatyvos įgyvendinimą ir informavimą apie ją. Na ir galiausiai mes raginame visas valstybės narės realiai įgyvendinti jaunimo užimtumo iniciatyvą. Mes taip pat uh, turėtumėm siekti, kad e, būtų Europos parlamentas nuolat informuojamas apie šios iniciatyvos įgyvendinimą, o taip pat būtina į šį procesą įtraukti ir susijusias pusės, pavyzdžiui, jaunimo organizacijas. Thank you very much, madam. Labai ačiū, poniai Ždanokai. Na, o dabar Laura Adžėja iš FDD. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegijai už nuomonės projektą. Kaip žinia, nuomonėje kalbama apie jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyventinimą. Dabar mes vertiname, kaip ši iniciatyva buvo įgyvendinta įvairiose valstybėse narėse. Yra dar ir jaunimo garantijų instrumentas. Kalbant apie šį nuomonės projektą, tai čia paminėta, jog ekonominė ir finansinė krizė padidino nedarbo lygį nuo 15 procentų 2008 metais iki 24 procentų 2013 metais. Taigi tikrai e, tas nedarbo lygis praktiškai padvigubėjo. Bet kalbant apie jaunimo nedarbą, tai čia. Uh, E, e, nedarbo lygis labai skiriasi. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje 2013 metais jaunimo nedarbas sudarė apie 10 procentų, o tokiose šalise kaip Italija, Ispanija ar Graikija apie 40 procentų. Taigi e, reikėtų tam tikrų korekcinių priemonių įgyvendinant šią iniciatyvą. Uh, Kodėl? Todėl, kad viena iš pagrindinių problemų, su kuriamis susidurėme, yra tai, kad valstybėse narėse padėtis labai skirdi, skiriasi, ekonomika auga nevienodai. Kai kas rekomendavo uh, paspa, paspartinti struktūrinės reformas tam, kad būtų sumažinti skirtumai tarp valstybių narių. Ne tai, kad aš prieštaraučiau struktūrinėms reformoms, bet manau, kad reikia pagalvoti apie tai, kokias konkrečias struktūrinės reformas reikia taikyti. Pavyzdžiui, kalbant apie Italiją. Kalbant apie darbo rinkos reformą, tai e, ji turėtų būti skirtinga valstybėse narėse. Italijoje reikalinga ekspansyvi struktūrinė reforma tam, kad būtų kuriamas naujas darbo vietos. Pažvelkime į Siciliją, Karab e, Kalabriją. Kaip ten yra įgyvendinama jaunimo užimtumo iniciatyva. Auditorumai teigia, kad padėtis dramatiška. Kodėl? Ogi todėl, kad įgyvendinant e, šią iniciatyvą siekiami tikslai labai skiriasi nuo pasiektų rezultatų. Į šios iniciatyvos įgyvendinimą nebuvo įtrauktos visos susijusios pusės. Taigi iniciatyva nebuvo įgyvendinta veiksmingai. Įgyventinant šią iniciatyvą yra būtina atsižvelgti regionų ir įmonių poreikius. E, tų įmonių poreikius, kurios, kurios gali įdarbinti nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius. Taip pat dažnai atsitinka taip, kad tie nedirbantis jaunuoliai nėra apmokami apmokomi, jie negali dalyvauti jokiuose kursuose. Jiems netgi paskui nepasiūlomės nei stažuotės, nieko. Reikia taip pat ir ryštingos politikos, kuri kurtų darbo vietas. Taip pat reikia tokiems jaunuoliams tinkamo mokymo. Uh, gana piknaudžiauti tokiais instrumentais kaip jaunimo garantijų priemonė, e, jos išnaudojant e, nelegaliam darbui. Taip pat e, šios priemonės pavirtimas struktūrinė priemonė nėra uh, viena išeitis, norint užtikrinti, kad ji veiktų. Reikia solidžių patikimų projektų, o taip pat ir tinkamai stebėti projektų gyvendinimą. Lėšų gal ir yra, jų beje visą laiką trūksta, bet dažnai jis tiesiog išvaistamos arba panaudojamos e, tais tikslais, kurie nebuvo įtraukti į jaunimo užimtumo iniciatyvą. Esame pasirengę bendradarbiauti su pranešėja, tobulinant galutinę nuomonės projektą. Ačiū. Ačiū, ponas Martan, NF frakcija. Prašom. Ačiū. Noriu atsiprašyti, kad nėra Dakro Mulan, kuris užstrigo Prancūzijoje dėl Prancūzijoje vykstančio streiko. Ačiū. You don't want to take the floor. Tai jūs nenorite kalbėti e, ponios Melan vardu. Ne. Daugiau niekas nenori kalbėti? Ponas Pavel, prašom. Ačiū. Norėjau trumpai tarti keletą žodžių apie šį dokumentą. Dėkuoju kolegoms už darbą ypač Slovenijos ir Kroatijos delegacijoms, matome, kad yra panašių problemų abiejose šalyse. Ir su šio dokumentu mes galime iš tiesų pagerinti programą, kuri buvo sukurta kritiškų metų, davė pozityvių e, rezultatų jaunimo nedarbo prasme, bet galima ir pagerinti šią situaciją. Galima rasti būdų, kaip gauti informacijos, pateikti informaciją ir apie galimybės pranešti tiems, kuriems, kurie patys neieško tos informacijos. Galima informaciją, aišku, teikti interneto svetainės ar laikraščiuose, tačiau tie žmonės, kurie neieško darbo, reikia jų ieškoti, reikia juos pasiekti ir pateikti jiems informaciją, kad jie galėtų būti įtraukti į šias programas. Manau, kad programą reikia tęsti, galbūt ją reikia finansuoti daugiau. Tai neturėtų būti alternatyva nacionaliniams sistemams, bet galbūt jį galėtų padėti ten, kur būtina. Manau, kad tai yra labai gerai programa ir lauksime galutinio šio dokumento svarstymo rezultato. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Panas Kasa. Taip, aš noriu padėkoti visiems kolegams. Užsirašiau jūsų visus pasiūlymus ir komentarus ir perduosiu juos Romanai Tomč. Čia jokių prieštaravimų atrodo nėra, todėl manau, kad pranešimas turėtų būti labai geras. Labai ačiū visiems. Ačiū. Manau, kad iš užimtumo generalinio direktorato yra atstovų, pane Koleva. Prašom, jeigu norite kažko papildyti diskusiją. Ačiū už galimybę. Na, norėčiau pabrėžti, kad šis pranešimas yra labai svalaikis ir naudingas rengiantis ateities pasiūlymams dėl to, kaip Europos struktūriniai ir investiciniai fondai galėtų prisidėti prie jaunimo užimtumo. Jaunimo užimtumo iniciatyva buvo skurta kaip krizės valdymo priemonė, o dabar mes žiūrime, kaip galima būtų tvariau prisidėti prie jaunimo politikos e, plėtojimo laikotarpiu po 20 metų, tai panaudosime visas naudingas pranešimo rekomendacijas. Labai ačiū. Ačiū. Taip, turėsime galimybių grįžti prie šios, šio klausimo ateityje, kaip jau buvo paminėta. Žinoma, ši plati iniciatyva nebuvo sėkminga visose bendruomenėse, visose valstybės narėse, bet yra ir labai gerų rezultatų, kuriuos reikia panaudoti, ieškant naujų formų, kaip ne, patraukti jaunimą studijuoti ar įtraukti darbo rinką. yra naudingos patirties naudojant šią iniciatyvą, bet kaip minėjote, tai buvo e, programa pradėta labai sudėtingų metų, kažką reikėjo daryti ir dabar, dabar e, ieškome geresnių sprendimų, kai e, situacija nėra darbo rinkoje tokia prasta jaunimo užimtumo prasme. Taigi grįšime prie šios temos. Balsuojama komitete bus gruodžio ketvirtą dieną. Tai reiškia, kad mes e, šiek tiek pralenkėme savo darbo atvarkę, bet jeigu jau mūsų mm, svečiai jau atvyko, galėtume perėti prie penkto klausimo, tai yra ekonominės lyčių lygybės nauda ekonominė lyčių lygybės nauda Europos Sąjungoje. Ne, dar laukiame kai kurių žmonių, kurie dalyvaus šioje diskusijoje. Dar netvyko pane Langbak. Yra pakeliui. Palauksime penketą minučių, kol atvyks pane Langbak. Ir tuomet pradėsime ekonominės lyčių lygybės naudos ES aptarimą. Penkių minučių pertrauką. uh, yes, well, uh, we proceed with the... Taigi, tęsime darbą. Ir dabar penktasis klausimas - lyčių lygybės ekonominė nauda ES. Ir pirmiausia žodis ponai Langbak, kuri yra Europos lyčių lygybės instituto direktorė. Taigi, pristatysite dabar situaciją, ar ne? Prašom žodis. Jums. Labai ačiū. Man labai malonu pateikti užimtumo komitetui savo pristatymą. Tai iš tos politinės srities, kuri labiausiai susijusi su ekonominiu nepriklausomumu ir visų potencialų išnaudojimu prieš kalbėti apie ekonominę naudą, norėčiau papasakoti, kokie yra iššūkiai, kas vyksta lyčių lygybės sritise, kaip kokį poveikį tai daro šios laikais skirtingai vyrams ir moteriams. Jeigu kalbėsime apie žemą kvalifikaciją darbo rinkoje, tai čia norėčiau pateikti keletą detalių jums, tirinėjant tai, ką mes turime įvairiose srityse. Ką matome, labai svarbu yra tai, kad visų pirma, žvelgiant į tas sritis, e, kurios pasižymi menkesnių išslavinimų, tai moteris turi didžiulę riziką neturėti darbo visiškai ir yra labai neaktyvios. Rengdami tyrimą pirminkavinčiai Maltai pamatėme, kad 70 procentų moterų, 6 milijonai moterų turinčių žemesnį išslavinimą patiria didžiulę riziką, jos niekada nedirbo. O čia 2 milijonai vyrų yra niekada nedirbę savo gyvenime, jeigu jie turi mažesnį išslavinimą. Jeigu kalbėsime apie kitus iššūkius, tai taip pat analizavome motinas, kurios išeina iš darbo peržvelgėme įvairius šeimų formatus ir kaip matome, žmonės e, mano, kad jeigu jų, e, jiems nedėra, ne, negali sugyventi, tai jie išsiskiria ir turime vis daugiau vieno tėvo šeimų. 85 procentai tų šeimų yra moteris su vaikais. Jeigu pažvelgsime e, į paskutinę skaidrę, kur skirtumas yra didžiausias. Jeigu turi vaikų, šeimą su trimis vaikais ar daugiau, tai, tai turi didžiausią poveikį ne tik nedarbui, bet ypač nedarbui. Neaktyvumo rizika yra didžiausia moterų atžvilgių. Ir jeigu pažvelgsime, jeigu vis daugiau vaikų, tai 55 procentai moterų gyvena su trimis vaikais ir e, jos dirba, kitos ne. Analizuodami toliau pamatėme, kad jeigu žvelgsime iš e, rizik, skurdo rizikos perspektyvos, iš tų 55 procentų, kurie dirba, 44 procentai patiria skurdo riziką, jeigu jų partneris, kitas šeimos narys prarastų darbą. Tai vėlgi reiškia, planuojant politikos priemonės, į tai reikia atsižvelgti, nes tai yra labai svarbus veiksnys. Taigi, jeigu pažvelgsime į vienišus tėvus, skirtingose šalise skirtumai yra didžiuliai. Mes matome, kokia yra socialinės ir aukties politika skirtingos valstybės narėse ir kokį poveikį tai turi vienišiems tėvams. Analizuodami kitus tyrimus matome, kokia svarbi yra socialinė apsauga ypač jeigu tėvai turi žemesnį išsilavinimą. Jų, jiems kylanti rizika yra gyventi žemiaus skurdo rygubos yra kelis kartus didesnė. Taip pat e, jaunos motinos su mažais vaikais e, mažiausiai dirba tarp visų užimtų grupių. 26 procentai vienišų tėvų, vienišų motinų labiausiai. Jų e, darbo intensyvumas yra žemiausias šeimoje. Ir jeigu kas nors atsitinka, tai ne tik jauna motina praranda visas galimybės, bet joms kyla didžiausia rizika gyventi skurde. E, toliau kita skaidrė e, - darbo ir šeiminio gyvenimo balansas. Tai yra e, mūsų rezultatas rengiant lyčių lygybės indeksą, kurį paskelbsime rytoj mes analizavome, kaip e, socialinė lytis susijusi su kitomis charakteristikėmis - amžiumi, e, tautybę, šeiminę istoriją ir taip toliau. Ir kokia, kaip tai daro su darbo rinkos aktyvumu. E, su to, kaip matome, kokie yra skirtumai. Pirmoje grupėje matome, kad didžiausias spraga yra vienišų tėvų kategorijoje. Tai yra vienišos, vieniši tėvai, vienišos motinos. E, čia vėlgi skirtumas yra didžiulis. E, jeigu pažvelgsime į gimimo šalį, ne Europos Sąjungoje gimusios moterys beveik dvigubai dažniau uh, dirba priežiūros darbą be atlyginimo daugiau negu vieną valandą per dieną. Todėl jų galimybės dirbti darbo rinkoje yra mažiausios. Dar išanalizavome dar vieną aspektą, kuris susijęs su darbo rinka ir kas kelia didelį pavojų ateities užimtumo politikai ir taip pat sąžiningam pajamų paskirstimui. Žvelgiant į tokius materiškiausius sektorius, tai yra sveikatos, švietimo ir e, gerbuvio, taip pat kitas te, e, mokslo technologijų sektorius, tai yra visiškai skirtingi poliai. Matome, e, matome liniją, kuri rodo tą feminizuotą moteriškas sektorius, moteriškus sektorius, kurie mažiausiai apmokami ir palyginimui su STEM sektoriais. Ir žvelgiant į tyrimus, matome, kad viršutinėje linijoje vyrai, vyrų šiek tiek dirba tose moteriškose sektoriuose. 2014 metais tas skaičius dar sumažėjo. Taigi vis mažiau e, jaunų vyrą studijuoja šiuose srityse ir domisi šiais darbais. Pažvelgus į žemesnį eilutę, tai mergaičių ir moterų e, skaičius šiuose sektoriuose, STEM sektoriuose beveik nepadidėjo šioks toks skirtumas yra, bet aplinka iš tikrųjų nėra palanki, nepritraukia moterų mokytis ir dirbti šiuose sektoriuose. Pažvelgus į vyrų amžiaus kategorijas, tai vyrų skaičius švietimo, sveikatos ir gerbuvio sektoriuose mažėja nes dauguma dabar e, jų yra 60-64 metų amžiaus, bet jų mažės toliau ateityje dėl senėjančios visuomenės. Taip pat e, analizavome kai kurios agreguotos e, sritis, kai kurias agreguotos sritis švietimo srityje. Taigi, švietimas. Matome, kad tik 18 procentų vyrų studijuoja švietimo srityje. Ir tai atsispindi ir mokyklose, universitetuose. E, moteris dominuoja mokyklose. Čia yra stereotipinis mąstymas visuomenėje, nes vyrai neskatinami dirbti, už, siekti šių procesų profesijų. O jeigu žiūrėsime į gamtos mokslus, tai yra vienintelis rytis, mokslinės rytis, kurią domisi moteris. Bet jeigu jos ir studijuoja gamtos mokslus, jos pereina į mokytojų profesiją, o ne gauna privačiame sektorėje gerai apmokamų darbų ar kitose sektoriuose, kur reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Informacinės technologijos 79 procentai vyrų, Tai yra 20 procentų moterų tik tai studijuoja šioje srityje, kur yra e, ateities profesijos. Visi apskaičiavimai rodo, kad būtent šis sektorius yra, kur reikės daug įgūdžių ir čia, kur yra ta sritis, kur tik penktadalis studentų yra moteris ir tik ketvirtadalis e, inžinerijoje ir statyboje. Taigi visai tai rodo, kad mums reikia kažkaip valdyti to įgūdžių poreikį ir žiūrėti, kaip lyčių lygybė galėtų prisidėti Dabar norėjau pereiti prie naudos. Matome, kad šio laikiniai iššūkiai yra didžiuliai ir matome, kad ES praranda, čia patiria nuostolius dėl to, kad neskatina moterų eiti į STEM sritį, į tikslių mokslų sritį ir taip pat dėl to, kad neragina vyrų eiti į švietimo, sveikatos ir gerovės sritį nes kitaip, na, kitaip reikėtų subalansuoti e, šias rytis, kad būtų galima gauti naudos iš ilgesnio subalansavimo, iš abiejų lyčių dalyvaujančių būtų galima naudos. Mes rengėme tyrimą apie ekonominę lyčių lygybės naudą ir naudojomės E3ME modeliu. Jis labai yra sudėtingas, naujas modelis, Kembridžo universiteto parengtas. Ir mūsų analizė remiasi visomis skirtingomis politikos sritimis. Matau, jau pradeda veikti įranga, dėkoju. Taigi, analizuojame įvairius skirtingus scenarius, kas bus, jeigu bus mažinama skirtumo tarp lyčių. Pavyzdžiui, tarp tų sričių, kurios yra labiau laikomas moteriškoms arba vyriškomis. Jeigu, pavyzdžiui, taip pat mažės skirtumai užimtumo srityje, sprendimų priimimo srityje. Vertiname įvairius scenarius ir e, žiūrime, ar bus ekonometrinių tvirtų įrodymų, kurie pagrįstų, kad investicijos į lyčių lygybę, į geresnį darbo ir šeimos gyvenimo balansų užtikrinimą, jeigu investicijos į kovą stereotipais, jeigu šis investicijos, kurias numato ES, būtų venta, kokia būtų viso to nauda. Ir e, štai ką radome. Štai, pirmiausia, pagrindinis scenarius, bazinis scenarius. Visų pirma, vertiname, kokia yra dabar situacija. Ir taip pat vertiname, kad, kad būtų galima imtis tokių scenarių, kurie neblogintų vyrų situacijos, bet mažintų skirtumus. Tose sritise, kuriuose moteris patiria dabar žalos ir nuostolių. Taigi palinkome tokius scenarius. Ir vienas iš scenarijų, kuriam surinkome tvirtų patikimų duomenų, kurie remiasi istorinės duomenimis, yra toks scenarius, kuriame žiūrime į tretinimo mokymo lygį ir būtent STEM, tos mokslų, technologijos, matematikos dalykus. Jeigu panaikintume lyčių skirtumą šioje srityje, kas būtų? Kitas klausimas - aktyvumas darbo rinkoje. Čia kalbame apie profesijas, apie atlyginimus, apie e, aktyvumo lygius. Kitas klausimas yra e, atlyginimų skirtumai. Toliau, kitas klausimas yra senėjimas. Dabar daug kalbam apie Europos visuomenės senėjimą. Ir e, svarstėme, kaip būtų galima suderinti valskininkas priemonės, kad užtikrinti geresnį demokratinius rodiklius. Ir paskutinis klausimas buvo, gal būtų galima suderinti šios visus kinokius scenarius. Ir štai šioje skadrėje mes remiamės labai pagristais, tvirtais, gerais skaičiavimais pagal kilometrus modelius. Ir matome, kad iki 50 metų, jeigu bus panaikinti visi šie skirtumai, jeigu bus aktyviai investuojama į priemonės, matome, kad BVP vienam asmeniui Europos Sąjungoje vidutiniškai 96 procentais padidėtų be jokių papildomų kitų investicijų. Tam užtektų tik panaikinti skirtumus ir užtikrinti geresnę lyčių lygybę. Ir kalbant į finansiniais terminais, bus 3,15 trilijonų eurų. Toliau vertiname atskirus scenarius. Pirmą scenarių čia matote Jeigu STEM srityje būtų pašalinti skirtumai mokslo, technologijų ir matematikos srityje, taigi jeigu čia padarytų skirtumus, o šis sektorius yra didžiulis, paklausa ir įgūdžių paklausa ypač yra didžiulė. Jeigu tiek pat, kiek iki šiol vyrų studijuos toliau šiame skyriuje, ko mes ir numatome, ko mes ir tikimės, tačiau jeigu mes taip pat aktyviai paskatintume merginas įsitraukti, į šį sektorių, štai kokie būtų rezultatai. Kiek būtų sukurta papildomų darbo vietų? 1,2 milijono papildomų darbo vietų. Ir pagal mūsų skaičiavimus apie 70 procentų šių darbo vietų, jeigu jas paimtų moteris, matote čia greitai scenarijų. Ir taip pat yra lėtesnis scenarijus. Būtų šiek tiek toks skirtumas, bet bet kuriu atveju būtų nauda labai didelė. Ir Lietasis scenarius būtų, jeigu valstybės narės neinvestuotų daug. Šiek tiek investuotų į kokias rytis, bet imtųsi aktyvesnės veiklos negu daroma dabar, kas yra bėda, dabartinė veikla yra tas bazinis scenarius. O spartus scenarius tai yra aktyvas priemonės, kurios yra pasiekiamos ir įmanomos. Taigi matote rezultatus valstybės narėms. Toliau, kitas scenarius. Jeigu investuotume ES į geresnį darbo ir šeimos gyvenimo balanso užtikrinimą iki 50 metų, kad būtų galima panaikinti skirtumus. Vien tik šiomis priemonėmis taip pat būtų panaikintas ir atlyginimus skirtumas ypač STEM sektorė, kur labai skiriasi atlyginimai. Ir taip pat matytumėte, kaip tai paveiktų e, gimstamumo lygius. Na, nes matėte prieš tai duomenis apie tai, kiek yra vienišų motinų, koks problemas tai kelia, taigi vėlgi gimstamumas turėtų gerokai padidėti įvairiose valstybės narės lyginant su esama situacija. Vėlgi, pažvelkime į indeksą, kas galėtų būti pasiekta įvairiose šalyse pagal dabartinius indeksus. Ir numatome du skirtingus scenarijus ir dvi skirtingus, du skirtingus takaršius. Ir čia remiamės indeksais. Atskiriame, pavyzdžiui, pirmas devynios geras valstybės, kurios daugiausia padarė pažangos lyčių lygybės rytyje kitos, kitos devintukas yra viduryje ir paskui yra žemiausiai pažangos padariusi grupė, mažiausias pažangos padariusi grupė. Ir trečioji grupė, kuri yra daugiausiai padariusi e, pažangos, tikrai tenais e, daug yra nuveikta ir dėl to jiems nereikėtų labai daug investuota. Investuoti papildomai, nes jie jau daug ką daro. O pažiūrėkime pirmą grupę šios e, pirmoji grupė išloštų daugiausiai. Nes jeigu jie padarytų visą tai, ką jau daro trečioji grupė ir dar daugiau, jie galėtų 12 procentų padinti BVP augimą iki 50 metų. Tai, tai yra tokie rezultatai, kuriuos matome mūsų interneto svetainėje matote, galite rasti šį tyrimą ir kitus mūsų tyrimus. Ten aiškiai paaiškiname ir, ir modeliavimą, kurio rėmėmės, ir taip pat aptarėme priemonės, kur reikia imtis. Tikiuosi, kad rasite laiko pasidomėti tuo, nes visuomet esame pasiruošę pateikti daugiau informacijos, jeigu jums to reikia. Bet kuriu atveju turime aiškių įrodymų, kad lyčių lygybė yra ne tik vienas iš darblikos klausimų, bet tai yra vienas svarbiausių darblikos klausimų. Dėkoju. Dėkoju. Turbūt e, kai kurios faktus ėmėte ir iš e, iniciatyvos dėl užimtų darbo ir asmeninio gyvenimo balansų, kurie mes komisija. Tikrai reikia dėmesį į reakcijas, į diskusijas, kurios kyla dėl darbo ir šeimos gyvenimo pusiausvyros iniciatyvos. Ir mes priklausome tai daugumai, kuri parėmė šią iniciatyvą. Matome, kad yra tokia situacija, kai visi tai gali tik išlošti. Ir taip pat matome, kad tos valstybės narės jau gauna daug naudos. Nes ES yra didelių skirtumų šioje srityje. Na, kokiamis reakcijomis, kokias reakcijas jūs girdite, kai dalintas šis faktais? Kaip politikė, aš dažnai susiduriu su labai neigiamomis reakcijomis. Na, kartais būna ir teigiamų reakcijų, bet nebūna tokių vidutinių reakcijų. Taip pat. Susiduriu su labai agresyvimis diskusijomis, labai griežtomis diskusijomis. Ir dėl to atsidaro įspūdis, kad dar viskas užtruks. Štai matome skirtumus. Sąjungoje yra keletas valstybių, kurios jau juda gerą kryptimį, bet vis tik yra dar tiek daug šalių, kurios turės dar labai ilgai dirbti ties šiais klausimais. Tad Kaip jūs elgitės, kai sudarėtos neigiamos reakcijomis e, dėl užimtumo ir e, dėl darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros klausimų? Nes mane būtent šie klausimai labiausiai domina, aš žiūrėjau jūsų skaidrės ir komisija bei parlamentas kaip tik labiausiai užsima šiuo klausimu dabar. na, kalbėjote apie tai kiek kitų aspektų. Tad ko, ko iš tikrųjų klausiu. Būna labai e, stiprios neigiamos reakcijos išsakomos dėl tų sprendimų. Sakom, tokių reakcijų dėl valstybių, dėl institucijų. Tad kaip būtų galima tai pakeisti, kaip būtų galima sakyti su tomis neigiamomis reakcijomis. Dėkoju pirmiausia dėl darbo ir šeimos gyvenimo pusiausvyros. Na, tai tikrai labai svarbi iniciatyva. Ir e, be abejo, neigiamų reakcijų gali būti dėl to, kad žmonės labai įvairiai interpretuoja siunčiamą žinę. Ta matome ir taip pat analizuodami indeksus. Matome tai, kad labai dažnai vyrai dirba daug ilgiau, daug daugiau valandų. Ypač tada, kai e, yra šeim, kai, kai jų šeimas turi mažų vaikų. Ir tuo pačiu taip yra dar dėl to, kad moteris tuomet neturi galimybės dalyvauti darbo rinkoje. Ir matome, kad tuo metu dirbama labai daug, labai sunkiai, kad būtų galima uždirbti daug pinigų, tačiau nebelieka galimybių palsėti vakare, nelieka galimybių būti su šeima, Tad reikia kalbėti ne tik apie tą darbą ir šeimos gyvenimo sudarinamumą, bet bendrai požiūrius į mentalitetą. Reikia pabrėžti, kad vyrai daug praranda, jeigu jie mano, kad e, jiems nereikia būti su šeima. Matome, kad tuomet jie turi sveikatoms problemams, taip pat ir jauname amžyje. Tai labai liečia požiūrį, taip pat ypač visuomenės požiūrį. Ir pasakytina, kad šis klausimas darbo ir šeimos gerinimo pusiausvėros klausimas yra labai svarbus dalykas siekiant panaikinti skirtumą tarp lyčių. Ir mano manim, tai yra labai gera iniciatyva. Manau, tai padėtų užtikrinti ir didesnį konkurencingumą Europai, ir taip pat geriau išnaudoti moterų potencialą. Moteris dažnai būna geriau išslavinusios, lyginant su vyrais. Tad labai daug prarandame, kai to neišnaudojame. Dėkoju. Dėkoju, ar kas nori užduoti klausimą mūsų viešniai. Suteiksiu žodį poniai Blinkevičiūtai. Ji pirmininkauja FAM komitetui. Prašau. <laughs> Ačiū pirmininkė. Iš tiesų aš atsiprašau mm, e, Lyčių lygybės instituto direktorės Virginijos Lamba, kad na, negirdėjau, negirdėjau pristatymo, bet mes jau tarėmės, kad iš tikrųjų turėsim galimybę komunikuoti ir, ir, ir susipažinti su jūsų atliktų e, tyrimų. Tačiau aš noriu e, pratesti tą mintį, kurią iškėlė ir e, E, mūsų pirmininkė e, Marita Ulkso, kalbėdama apie work-life balance. Iš tikrųjų, tai viena iš pagrindinių dabar iniciatyvų ir direktyvinių iniciatyvų, kurią pateikė Europos komisija atsižvelgdama į mūsų Europos parlamento bendrus siūlymus tarp dviejų komitetų ir kad tai pagerintų moterų padėtį darbo rinkoje, kad sudarytų sąlygas moterim dirbti, grįžti į darbą, daugiau uždirbti ir atitinkamai gauti didesnės pensijas. Ir dabar mes jau prie to svarstymo prieiname ir tas svarstymas prasideda ne tik Europos parlamente, parlamente, bet ir valstybėse narėse. Ir iš tikrųjų aš nemažai bendrauju, kad ir savo gimtojo Lietuvoje. Ir štai jau atsiranda tokie pasvarstymai e, pasvarstymai, kaip čia dabar bus, jeigu iš tikrųjų dalį vaiko priežiūros atostogų e, turės būtinai paimti tėtis, pavyzdžiui, tuos keturis mėnesius ar ne, ir negalės perleisti, e, perleisti motinai ar, ir ar susitvarkys e, e, su, su ta našta ir kaip. Ir tai gaunasi tarytum ir kaip ir nepriimtina. Todėl, e, gerbama direktorė, mano klausimas būtų toks, ką mes turim daryti, kad keistusi tas tiesiog mąstymas. Ar ar nereikėtų daugiau mums investuoti į švietimą, pradedant jau nuo mokyklos darželio, formuojant tą nuomonę na, ir naikinant tam tikrus, tam tikrus nusistovėjusius stereotipus. Nes iš tikrųjų vienos direktyvos, kokią mes ją bepriimtume, jos tikrai neužteks. Neužteks, kad pakeistumėm tą padėtį mūsų visuomeniai, kad turėtų moteris ir vyrai lygias galimybės įsitvirtinti darbo rinkoje ir taip iš tikrųjų prisidėti prie ES stiprybės, ekonominės stiprybės, konkurencinės stiprybės. Tai kur jūs manot, kur mes turėtumėm turėti tos prioritetus, kur daugiau investicijų, kaip investicijų į žmonės, kaip aš sakau, kaip socialinių investicijų. Ačiū labai. Yes, I fully agree that. Uh... Taip, visiškai sutinku, kad uh, yra klausimas, kaip direktyva bus interpretuojama ir tai labai svarbu. Taip pat labai svarbu paskatinti apie tai, ką ir jūs sakėte. Reikia didinti formatumą, reikia kalbėti apie pavyzdinius, apie pavyzdžius, apie pavyzdinius asmenis. Ir kartais, pavyzdžiui, ir moteris mano, kad vyras nesustvarkys. ir kartais, pažiūrėjau, sakoma, kad o, negaliu patikėti vaiko vyrui, nes jis nesutvarkys, jis nieko nesupranta. Taigi ir mums moteriams taip pat tenka atsakomybės už tai. Ką dar dažnai girdžiu? Šeimos svarsto, kad tie keturi mėnesiai tėvui skiriami ne, nekompensuos to skirtumo. Kalbant apie tėvus atostogas, nes vis tik e, vyrai uždirba daug daugiau, nebus tinkamai atlyginama per tos keturis mėnesius. Bet kuriu atveju, manau, kad svarbus dalykas vis tik yra tai, kad kalbame apie jūsų šeimą. Ir kalbam apie tai, kad štai du žmonės su, nutarė sukurti šeimą, nutarė turėti vaikų, tad na, kalba eina apie jūsų ateitį ir jūsų atsakomybės. Ir tiesiog tinkamai tvarkydami šias atsakomybės patys jausitės geriau. Labai svarbu tokias žinias jūsti ir kelti klausimą, kaip tą žinią perduoti geriausiai galbūt žiniasklaidai geresnės diskusijos labiau padėtų paskatinti ypač jaunus vyrus suprasti, kad jeigu jie neima šių atostogų, jie praranda. Dėkoju. Dėkoju, kad atvykote. Be abejo, mes ir toliau subendrausime. Taip pat bus ir daugiau klausimų. E, be abejo, darbo ir šeimos gyvenimo balanso klausimas bus vienas svarbiausių dalykų, kuriuos dabar svarstysime, tikrai dar atidžiai svarstysime klausimą. Toliau. Kitas komiteto posėdis vyks spalio 16 dieną tre, nuo 3 valandos. Ir po to 9 dieną spalio, kada pradėsime 9 ryto ir iki pietų dirbsime. Taip pat norėčiau priminti, kad šiandien vyks bendri klausimai tarp kultūros ir žimtumo komitetų dėl Europos solidarumo korpuso. Tai labai svarbu ir abiem komitetams, ypač užimtumo pusės labai svarbu. Svarbu čia nesukurti kažkokios naujos darbo rinkos, kuri nebūtų tinkama, kuri nepatenkintų jaunimo poreikių. Čia kalbame apie solidarumą, solidarumo korpusą. Todėl reikia na, aiškiai visą tai sudėlioti, reikia pasitikslinti, kaip geriausia tai organizuoti, kad tai netaptų selinio dempingo e, priemonės ir tibi. Spinelį pastate, salė A1G3 trečią valandą pradėsime. Visi kviečiami dalyvauti. Dar kartą dėkoju Jums už tai, kad atvykote į posėdį. Visiems dėkoju. Posėdis baigtas.